Korbet prašo žodžio dėl darbo tvarkos. Made... Savo pranešimuose jūs nepaminėjote to, kad koks nors narys būtų išėjęs iš administracijos. Corbett. Klebert Franco Corbett. Ja, Herr Öl, Öl of Dartmouth, setzen Sie sich wieder hin, Sie kriegen gleich das Wort. Atsisėskite, aš suteiksiu žodį Jums dėl vedimo tvarkos. Būčiau buvęs Jums naudingas, jeigu Jūs kaip patyręs kolega būtumėt nurodęs tam tikrą mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsnį, kuriuo jūs remetės. Jeigu būtumėt pasakęs, koks tai straipsnis, aš būčiau sureagavęs, kadangi jūs to nepadarėte, tai aš negaliu nieko pasakyti apie straipsnį, bet atsakyti apskritai. Pirma, Aš manau, kad jūs žinote, kad nepolitinės partijos valstybėse narėse sprendžia dėl to, kas priklausys kokiai frakcijai, todėl kiekviena frakcija pati nusprendžia, ką ji priims į savo gretas. Ir dėl to negalima nei diskutuoti, nei balsuoti. Jeigu tai būtų daroma, tai tuomet būtų pažeistos mūsų veiklos taisyklės.

kompromisskonforme Antwort. Borelė tai buvo visiškai suderintas su darbo tvarkė ir vedimo tvarka klausimas. Dėkoju už jūsų paaiškinimą. Šimtas, pagal 149 darbo tvarkos punktą parengta plenarnės sesijos darbo tvarkė yra pateikta jums ir aš prašau, kad šitas uh, E, darbuotvokės projektas būtų patvirtintas gaisrų Bangladeš fabrikose minėjimas ir pažanga siekiant pagražo tvarumas susitarimo bus aptarinėjimas vėliau. Ar kas nors prieštarautų? Ne? Bo, Golniš. Merci, monsieur le président. die evp fraktion beantragt eine aussprache über eine erklärung der kommission zum pnr EPP frakcija paprašė surinkti diskusijas dėl komisijos pranešimo dėl PNR keliaivių duomenų įrašų susitarimo tarp ES ir Meksikos. Tai reiškia, kad mes, e, jeigu nagrinėsime šitą klausimą, tuomet dirbsime iki 22 valandos. Holmeier žodis šiuo klausimu. Herr Präsident. Pirmininkė, gerbiami kolegos, mes pateikėme šitą prašymą, kadangi manome, kad Meksika bausmes, jeigu mes sudarytume susitarimą su Meksika dėl uh, dėl tų duomenų, tai tuomet e, kiekvienas e, keleivis kainuota iki 30 papildomų e, eurų per, jam perkant bilietą. Infeld. Kaip esu prašusi daug kartų pastaruoju metu, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo atvarkę ir mano frakcija pritarė šiam prašymui, prašymui, tačiau aš siūlau šiek tiek pakeisti pavadinimą, nes kol kas nėra susitarimo tarp Meksikos ir ES, net nėra pasiūlymo patvirtinti susitarimą. Mes pritarėme prašymui įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę, tačiau aš siūlau pakeisti jo pavadinimą. Vielen Dank. Dėkuoju, ar kas nors paprieštarautų pasiūlymų įtraukti iš darbo atvarkės punktą į darbo atvarkę? Ne. Todėl norėčiau, kad kolegės Intfeld ir Hulmeier pakeistų darbo tvarkės klausimo formuluotę, patikslindamos ją. Kas už šį darbo tvarkės klausimo įtraukimą? Balsuokime. Kas prieš? Kas susilaiko? Taigi pasiūlymas priimtas. Wir kommen dann zum Antrag der Fraktion der Grünen. Žaliųjų frakcijos prašymas organizuoti svarstymą dėl komisijos pasiūlymo dėl Graikijos klausimų sprendimo dėl dabar aptariamos programos. Rezoliucija nenumatyta, tačiau ponia Harms nori pristatyti šį klausimą. Pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai, šitos trumposios parlamento sesijos Bruselėje yra skirtos atsižvelgti į aktualius įvykius. Aš ir jūs sekdami įvykius, konstatavote, kad Grexit yra savoka, kurią žino, girdi, supranta visi ir daug kas iš ES institucijų mano, kad geriausia išeitis būtų Graikija ES Grexit. Aš manau, kad tai yra aplaidumo apraiška, tai yra aplaidu, netoleruotina Graikijos visuomenės atžvilgių kalbėti apie Grexit. Ir jeigu tai atsitiktų, tai mes susiturtume tai dar su didesnė humanitarinė bloga situacija papildomai prie to, kokia ji tapo prasidėjus krizei. ES susidurtų su ypatingai didelė krize, jeigu apskritai Grexit būtų manomas kaip gelbėjimosi scenarijus. Taigi šiandien yra ta proga, kai reikia tiesiog apsvarstyti tarybos ir komisijos vykdomas diskusijas su Graikija. Kas norėtų kalbėti, pritarti ponios Harms pasiūlymui? Kolega Lukė, ar jūs norėtumėte taip pat pritarti? Jūs norėtumėte pritarti ponios Harms pasiūlymu, aš tiesiog nežinau, nesilaikau ant, ant, ant kojų. Dėkuoju, kad jūs pats, kad leidote man paaiškinti pačiam, ką aš laikau svarbiu ir kas mano manimu, nesvarbu. Iš tikrųjų šitą klausimą reikia skubiai aptarti, kadangi ES komisija reiškiami Dombrovskio balsu yra nepakankamai aiški, kadangi nesą negalima įsivaizduoti, jog Graikija išstos iš euro, iš zonos, iš Europos Sąjungos ir kad jokio Grexit nebus. Po to jis pakeitė savo žodžius ir girdisi, kad vyriausybių atstovai, mokslininkai vis masto prognozuodami, kad Grexit vis dėlto įvyks. Todėl mes turėtume išklausyti komisijos, ar ji kaip nors šitą procesą stebėtų, ar ji taip pat laikosi nuomonės, kad Grexit, Grexit negali būti ir ar apskritai leis Graikijai pačiai išstoti, jeigu tai netyčia atsitiktų. Herr Luke, ich war überrascht. Pone Luka, Aš tiesiog buvau nustebintas to labai man nelaukto ryšio tų sąsajų. Jeigu jų aš būčiau žinojęs, tai tiesiog nebūčiau iš anksto galėjęs įsivaizduoti, kad tai esat jūs, kuris pasakysit. Kas kalbės prieš kolegę Cimer? Mano frakcija pasisako prieš šį prašymą suorganizuoti diskusijas dėl situacijos, kuri susidarė tarp Graikijos ir eurozonos valstybių, kadangi mes manome, kad vasario 20 dieną buvo susitarta dėl šitų dėrybų pagrindo, tas pagrindas išlieka galioti, o visa kita yra tiesiog žiniasklaidos pranešimai yra gandai, tai yra pavieniai komisijos atstovų arba nepatvirtintų ES institucijų atstovų žodžiai. Mes nelabai žinome, kokiu pagrindu, kokiais faktais remdamiesi turėtume diskutuoti. Mums reikalinga gera diskusija, išsami diskusija, apie Graikiją, galbūt netgi kitoje plenarnėje sesijoje ar dar vėliau, tačiau tokia diskusija, kuri nepaverstų mus tų gandų subjektais ir dar labiau paštintų situaciją. Todėl manyčiau, kad nereikėtų šiuo metu organizuoti šios diskusijos ir aš pritariu poniai Harms, kad vis dėlto tai, kaip šita problema yra aptarinėjama, tiesiog yra gėdingas faktas visai Europos Sąjungai. Ist... Äh, Taigi, ponios Harms pasiūlymas turėtų būti priimtas arba ne. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas pasiūlymas. Taigi patvirtinome darbo tvarkę su pakeitimais.